Klausysime komisijos pareiškimo dėl e, Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo, patirties vertinimo ar kliūčių šalinimo praėjus vieniems metams. Taigi, ponia komisijos narė, sutikiu galimybę Jums pasisakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami nariai. Norėčiau padėkoti už man sutiktą galimybę pristatyti e, pirmuosius e, Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo vertinimus. Dar per anksti daryti e, už išvadas, bet galime aptarti, ko pasiekėme, aptarti padėtį ir apmastyti ateities darbus. Noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams už tai, kad aktyviai e, prisidėjo prie jos įgyvendinimo ir domėjosi jos įgyvendinimo. E, per e, iniciatyvos įgyvendinimo metus iškilo įvairių kliūčių, bet manau, kad galime didžiuotis šiuo dalyvaujamosios demokratijos instrumentu. Po pirmų metų galime teikti, kad e, ši iniciatyva suteikia Europos piliečiams galimybę tiesiogiai dalyvauti mūsų institucijų darbe. Piliečių iniciatyva E, suteikia optimizmo, nes piliečiams e, rūpi tokia galimybė dalyvauti ir jie nori tai daryti. Ir Kol kas dar sunku prognozuoti, kuo baigsis iniciatyvų įgyvendinimas, bet dabar komisijoje registruota jau 40 iniciatyvų, jos apima daugybės ryčių - žiniasklaidos pluralizmą, e, viešasias gerybės, paslaugas, švietimą, klimato kaitą, balsavimo teisės, e, greitį, automobilių greitį keliuose. E, ir tos iniciatyvos susilaukė beveik 2 milijonų paramos E, pareiškimų. Jos taip pat inicijuoja Europos masto diskusijas aktualiausiais klausimais, būtent to juk ir siekiame. E, procesas nebuvo e, visiškai sklandus, buvo parodyta per televiziją pranešimų apie tai ir mums tikrai reikia dirbti intensyviau, kad užtikrintume, jog tos priemonės įgyvendinimas būtų sėkmingas norėčiau akcentuoti keletą dalykų, keletą klausimų ir kliūčių, kurias sprendė komisija, bandydama išdyti nesusipratimus ir neteisingą suvokimą. Komet iniciatyva įsigaliojo 2012 balandį, nedaug kas galėjo numatyti, kad e, iškils problemų užtikrinant e, parašų rinkimo internetu sertifikavimo sistemą. Komisija pasiūlė laikiną sprendimą pasinaudoti savo tarnybomis Luksemburge nemokamai ir siekiant e, kompensuoti už perastą laiką. Komisija siūlo atsižvelgti ir į e, parašus surinktus praėjus 12 mėnesių terminui. Kaip suprantate, tos priemonės įtakojo ir komisijos investuotas pastangas ir išteklius, siekiant užtikrinti iniciatyvos įgyvendinimą. Reikėjo surenkti mokymus visose e, etapuose, taip pat aktyviai dirbti su valstybėmis narėmis, kad išspręstume joms iškilusius klausimus. Tie klausimai dabar išspręsti ir galime tikėti, kad ateityje tos iniciatyvos bus geriau e, tvarkomos techniniu ir administraciniu požiūriu komisija tikrai padarė daug daugiau nei iš jos reikalaujama reglamente, kad ši iniciatyva taptų sėkmės projektu. Kai kas gali, ga, galbūt sakytų, e, kad tų, tų visų priemonių neprireiktų, jei įgyvendinimo reglamentas nebūtų toks tikslus ir taip griežtai numatantis nuostatas. Tačiau reikėjo spręsti, už, užtikrinti techninius reikalavimus, užtikrinti saugumo reikalavimus bei suteikti galimybę rinkti parašus. Komisija ir toliau dirba su iniciatyvų organizatoriais, su parlamentu, siekdama užtikrinti, kad e, kad teisės aktų peržiūra vyktų esant tinkamam pagrindui peržiūrint teisės aktą reikėtų išspręsti vienas svarbiausių klausimų. Ar e, išlaikyti dabartinę decentralizuotą parašų rinkimo sistemą, ar e, pereiti prie centralizuotos parašų rinkimo sistemos. Komisija plėtojo ir e, programinę įrangą skirtą tą tai iniciatyvai. E, kritikai teigia, kad ta e, programa nėra palanki didelio skaičiaus parašų rinkimų ir jie yra teisūs bet būtent patys iniciatyvos organizatoriai turi uh, užtikrinti, kad jų darbas būtų veiksmingas, kad iniciatyva būtų organizuojama veiksmingai. Komisija uh, turi pasirūpinti procedūros įgyvendinimu. Taip pat pasigirdo teiginių, kad uh, naudojama kompiuterinė įranga, ne, programa nebuvo pat, išbandyta. Tai netiesa, buvo atlikti visi numatyti testai. Mm Mes taip pat darome pastangas, kad ši atviro, šalti, atviro kodo programinė įranga būtų e, sėkmingai naudojama. Ir mes skatiname visus pateikti savo nuomonės apie ją ir tuo tarpu tik tai du e, paslaugų, tokios paslaugos teikėjai nepriklausomi e, išreiškia susidomėjimą tobulinti tą programinę įrangą. Taip pat pasigirdime kritikos, kad piliečiai neturi galimybės pasinaudoti tą programą ir jie netenka galimybės gyventinti savo iniciatyvos teisę. Tai netiesa. E, viskas yra susijęs su e, tą iniciatyvą reglamentuojančių teisės aktu. Ten numatyta, kad visi piliečiai turi teisę įgyvendinti in iniciatyvą. Tačiau yra tam tikri reikalavimai skirtingi skirtingose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, jungtinės karalystės e, pilietis, kuris negyvena savo valstybėje, negalės e, prisijungti prie iniciatyvos, jeigu jis yra kitoje šalyje. Komisija teigia, kad tai yra neteisingi reikalavimai ir kad reikėtų sumažinti reikalavimus keliamus duomenims Reikia pasakyti, kad komisija ir mes visi ėmėmės tikrai didžiulių pastangų, kad ši iniciatyva taptų sėkmę. Noriu užbaigdama padėkoti valstybėms narėms ir parlamentui kurio vaidmuo buvo toks svarbus, kuris nuo pat pradžių e, buvo e, įsipareigojęs šią iniciatyvai, kad ji taptų sėkme. Komisija, atsakydama į kritiką dėl iniciatyvos, e, dėl projekto gyvenimo, atsako, kad mes esame suinteresuoti užtikrinti piliečių galimybę dalyvauti Europos politinėme gyvenime. Europos piliečių iniciatyva yra e, svarbus indėlis į tradicinės demokratijos struktūras. Ir tai yra galimybė piliečiams tiesiogiai dalyvauti institucijų darbe. Ačiū už šias diskusijas. Tikiuosi, kad aš atsakiau į kai kuriuos iškiausius klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dabar. E, galimybę pasisakyti frakcijų vardu suteikiu poniai Gabriel EPP frakcijos vardu. Госпожо комисар, скъпи колеги, през 2013 година имаме две годишнини. 20 години от установяването на европейското гражданство и... Ačiū, ponia pirmininkė. Praėjo e, du metai nuo Europos piliečių metų ir vieneri Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo metai. Džiaugiamės, tuo, ko pasiekėme, bet taip pat įvertiname rezultatus. Dalyvaujamoji demokratija yra svarbiausias e, šios iniciatyvos aspektas atsižvelgiant į artėjančius Europos parlamento rinkimus ir būtent tokią žinę siunčiame mūsų visuomenėms. Laikomės šio principo ir norime priartėti prie piliečių mūsų institucijos turi būti naudingos piliečiams, kad galėtume dirbti drauge ir kad e, tos iniciatyvos dėka pasiektume savo tikslų, taip pat ji turi būti skaidri. Galime džiaugtis daugeliu aspektų. Tai yra pirmoji Europos masto iniciatyva. Jos e, peržvelgus jos įgyventinime galime ištaisyti padarytas e, klaidas. Skirtingai nei ombudsmeno institucija, nei galimybė teikti peticijas, e, ši iniciatyva suteikia pozityvios iniciatyvos galimybę. Ir pasinaudodami šią galimybę, piliečiai gali pateikti savo pasiūlymus, išsakyti savo mintis ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas. Bet reikia nepamiršti ir realybės. Susidurėme su įvairiausiamis kliūtimis. Turėtumėme e, labiau informuoti žmonės. Ši priemonė turi būti plačiai žinoma, žmonės turi turėti visą reikalingą informaciją, kad galėtų ją pasinaudoti. Kaip geriau e, piliečius apie ją informuoti? Reikėtų surenkti platesnės informavimo kampanijas, e, kurių metu pasakotume, kaip piliečiai gali tapti tos iniciatyvos autoriais ir savininkais ir tuo patikėti. Taip pat turėtumėme stebėti, kaip toliau plėtojasi procesas, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp, e, tarp to, kas siūloma piliečių ir kokie teisės aktai e, patvirtinami kaip iniciatyvos išdava. Buvo patikta įvairių e, siūlymų, kaip pakeisti šios iniciatyvos gyventinimo etapus, kad ji taptų lankstesnė. Reikėtų tobulinti visą procedūrą. Be abejonės Europos komisija e, ėmėsi laikinųjų priemonių, bet vertinant techninius aspektus, ypač vertinant techninius aspektus susijusius su kompiuterinė programa naudojama šios iniciatyvos įgyvendinime renkant parašus kai kuriais atvejais e, prireikia daugiau nei 12 mėnesių. Komisija turėtų padaryti viską, kad visi norintys dalyvauti turėtų lygias galimybės ir lygią prieigą. Piliečių iniciatyvos turėtų būti būti e, konkrečios ir prisidėti prie naujų teisės aktų sukūrimo. Mes norime būti naudingi piliečiams, turėtume surenkti klausimus šią temą ir taip pat drauge tęsti darbą, kad ta iniciatyva plėtotųsi tinkama ir piliečiams reikalinga kryptimi. Ponas Gereras Salom, dvi minutės. Ačiū, ponia Pirinkė, labas rytas, ponia komisarė. Manau, kad visi bendrai sutarėme, kad vienas, viena didžiausių Lisabonos starties naujovių buvo tas pripažinimas, kad piliečiai turėtų turėti galimybę kartu pradėti piliečių teisėkuros iniciatyvą. Ir tuo pagrindu parlamento ir komisijos darbas skirtas patvirtinti reglamentą iniciatyvai, buvo patenkinamas, gana greitai nudirbtas ir, aišku, pozityvus, jeigu turėsime galvoje piliečių teises. Nebuvo jokio pasipriešinimo, nenoro parlamente šį reglamentą patvirtinti. Mes tikime, kad tai praturtina mūsų galimybės atstovauti piliečius Turime 2015 metais šį reglamentą peržiūrėti, tačiau e, iš tiesų tai reikėtų tai padaryti dabar, jau praėjus vieneriems metams po piliečių iniciatyvos e, inicijavimo. E, 13 e, iniciatyvų pateikta, 14 dar vyksta ir yra problemų e, su jų įgyvendinimu. Galima būti patenkinti, kad Tie klausimai, kuriais domisi piliečiai, yra iš esmės socialinio pobūdžio susiję su gyvenimo kokybė, aplinka, švietimu, moksliniais tyrimais, žmonių teisėmis. Ir tai yra malonu, kad e, šios priemonės e, neuzurpavo jokie lobistai. Tačiau, kaip sakė komisarė, yra tam tikrų techninių, politinių ir logistinių problemų. Norėčiau paraginti komisiją, kad įkreiptųsi į tarybą ir paragintų ją padaryti viską, ką jie gali, kad paskatintų valstybės narės padėti įgyvendinti iniciatyvą. Nes kartais e, nepripažįstame kitų valstybių narių piliečių e, teisės. Yra e, daug to euroskepticizmo, todėl būtent mums reikia suteikti galimybę piliečiams pasijusti europiečiais ir tiesiogiai dalyvauti teisėkuros procese. Ačiū. Toliau panas Elvardas. Ačiū, ponia Pirinkė. Pagal Lisabono sutartį piliečių iniciatyva yra tas žingsnis, kuris leidžia panaikinti demokratijos deficitą. Tačiau e, trūkumai e, šiame projekte yra aiškus. Turime pamatyti, e, pažiūrėti, kaip bando piliečiai dalyvauti, kad pamatytume kokios yra problemos. Pavyzdžiui, Airijoje apklausa parodė, kad 86 procentai piliečių negirdėjo apie iniciatyvą, o 70 procentų norėtų panaudoti ją. Piliečių iniciatyva yra priemonė, kuri turi panakinti demokratijos deficitą ir turi įtraukti piliečius ES projektą, tačiau trūksta komunikacijos, trūksta informacijos. E, kaip dalyvauti šiame teisėkuros procese. Tai, kad 70 procentų žmonių norėtų dalyvauti iniciatyvose, rodo, kad yra noras e, dalyvauti politikos formavime, o piliečiai nori čia dalyvauti, jie nori prisidėti ir nori, kad jų balsas būtų išgirstas. Tai, kad iniciatyvos yra gautos ir susijusios su įvairiomis temomis, Tai demonstruoja, kad e, ši priemonė turi potencialą plėtojant ES politiką ir įtraukiant piliečius. Kai dėl atsidėjimo gilinti ES, mes turime dėti pastangas įtraukti piliečius prasmingai, parodyti, kad mes kuriame ES piliečiams su piliečiais. Viena iš kritikų E, yra ta, kad ES nekomunikuoja su piliečiais ir kad teisėkos aktai primetami iš, vir, iš viršaus. Ši iniciatyva e, mums e, suteikia galimybę įtraukti piliečius, tačiau tam gali sutrukdyti įvairios biurokratinės kliūtis. Techninis registravimas, administraciniai kriterijai yra labai sudėtingi, yra daug skundų dėl aiškumo trūkumo teikiant iniciatyvas informacija, įtraukiant piliečius, turėtų būti pateikta aiškiau ir anksčiau, o tai, e, kad e, parašų rinkimo sistema turėtų būti paprastesnė, e, yra akivaizdu. Aš pritariu idėjai, kad reikėtų kurti vieną kontaktinį punktą, kad piliečiai galėtų organizuoti iniciatyvas visose 28 valstybės narėse. Turime užtikrinti, kad piliečiai būtų traktuojami vienodai, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Reikia renkti, kurti tam tikrą struktūrą, kurie galėt, padėtų piliečiams organizuoti na, e, iniciatyvas, užtikrinant, kad tai netaptų dar vieną dogmatinę priemonę. Dar kartą, ponia priemonė, norėčiau komisijos nariai užduoti tiesioginį klausimą. Kodėl negalime e, rengti piliečių iniciatyvos dėl vienos parlamento darbo vietos. Aš supratau, kad yra tai pasiūlyta, e, tačiau tokia iniciatyva buvo užblokuota. Norėčiau išgirsti jūsų e, komentarą. Pone Hilbradai, ar atsakytumėte į pono Makmilono klausimą? Prašom. Noriu paklausti pana Lauradą, ar jis nesutiktų, kad apgailestautina yra tai, kad e, darybose dėl iniciatyvos viena valstybė narė reikalavo, kad iniciatyvos konstruktas turėtų atmesti galimybę, kad būtų teikiama iniciatyva dėl institucijų darbo vietos. Ar nesutinkame, kad mes turime pasveikinti Paulą Melmstrom, kuris organizavo peticiją dėl vienos darbo vietos Briuselėje? E, ir jis sulaukė 1,27 milijono parašų. Komisija dabar turės reaguoti į šią peticiją įsikišus e, ponios Maconį ir pono Šulco įsikišimui. Ačiū. Aš manau, kad ponas Makmilanas Kotas viską pasakė gerai. Ir man labai keista, kad mes neturime tos galimybės e, spręsti. Ir norėčiau, kad komisijos narės gytų į šį klausimą. Labai ačiū. Toliau Panas Hefneris, keturias minutės. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ačiū, kolegos. Europos piliečių iniciatyva yra puikiai galimybė suteikiama ES piliečiams. Mes pasakėme, kad ES nėra vien tik institucijų ir vyriausybių sąjunga. Pirmiausia, tai piliečių Europa, mūsų ir jūsų Europa. Taigi dalyvaukite, teikite pasiūlymus. Pasakykite mums, kas jums rūpi, kas jūs neramina. Tai buvo tokia galimybė suteikta ES piliečiams įsteigiant e, Europos piliečių iniciatyvą ir aš noriu pasveikinti visus, kas dalyvavo kuriant šią iniciatyvą ir noriu priminti, kad ta iniciatyva, kurios norėjo patys piliečiai, buvo siekiama daugiau demokratijos, buvo pateikta iniciatyva dėl referendumų Europoje Buvo pateikti tokie pasiūlymai ir jie buvo patvirtinti, jie praėjo ir mes, parlamentas, komisija ir taryba parengė reglamentą, pasiekėme kompromiso ir visi, kas dalyvavo primant šį sprendimą, e, prisimena visą tą procesą. Ir šiandien mes galime pasakyti, kad vis dėlto savo pažadą piliečiams įvykdėme tik iš dalies ir dabar priklausys nuo mūsų, ar mes galėsime užtikrinti, kad iniciatyva toliau bus veiksminga, ar ir toliau liks tik pažadas. Iš tikrųjų, pradėjus įgyvendinti tokias tarpvalstybinės iniciatyvas, atrandame labai daug naujų dalykų, atrandam naują pasaulį. Vis dėlto įsigilinę turime konstatuoti, kad ne viskas veikia taip, kaip norėtųsi. Yra kilę problemų, kurias reikia spręsti. Ir viena iš jų yra ta, kad daugelis ES piliečių apskritai nežino, kad tokia priemonė egzistuoja. Prieš įsteigiant iniciatyvą kalbėjau su ponu Barosu, ponu Šulcu ir ponu Van Rompui ir pasakiau, kad jie turėtų kreiptis į piliečius ir pasakyti, kad prasideda nauja era, kad mes esame pasirengę įsiklausyti į piliečių nuomonę jų norus, kad nenorime primesti valios iš viršaus, norime tokios Europos, kuri priklausytų piliečiams. Taigi pasinaudokite šią galimybę. Ir dabar dar nėra per vėlų, šie metai yra Europos piliečių metai, taigi būtų tikrai racionalus sprendimas, jeigu komisija pasinaudotų tokią progą ir užtikrintų, kad visi, visos trys institucijos - komisija, taryba ir parlamentas tikrai garsiau kalbėtų apie iniciatyvą ir pasakytų, kad mums jūs esate reikalingi, jūs Europos piliečiai, jūs turite dalyvauti. Komisija taip daug kalba apie, pavyzdžiui, rinkimus ES, bet aš nemanau, kad piliečiai visada pastebi, kas vyksta Mes iš tikrųjų turime garsiau kalbėti ir daugiau kalbėti apie piliečių iniciatyvą. Be to yra dar techninių klausimų ir techninių sprendimų. Iš tikrųjų kilo fizinių kliučių surinkant parašus, tačiau dabar yra rasti ad hoc sprendimai, kurie vis dar laikini, taigi mes negalime jais pasikliauti per nelik ilgai. Mums reikia išspręsti techninius klausimus, mums reikalinga užtikrinti vieną platformą ES piliečiams rinkti parašus, kuri nekainuotų nieko piliečiams, kuria būtų paprasta naudotis. Taigi mums reikalingi konkretų sprendimai, jie aišku priklauso nuo programinės įrangos, tačiau viskas susiję ir su sudėtingu reglamentu ir sudėtinga tvarka parašų rinkimo. Kodėl negalime įvesti paprastesnės vienodos tvarkos Visose valstybėse narėse turėtų būti renkami parašai, traukiant vardus ir adresus. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Batenui pusantros minutės. Uh, much, uh, Ačiū, pirmininkė. Kalbame galbūt apie viešųjų ryšių kampaniją kaip užtikrinti demokratiją nedemokratinėje Europos Sąjungoje. Geriausias demokratijos apibrėžimas mes žinomas yra Abramo Lincolno. Jis teigia, kad šalis turi būti žmonių ir žmonėms. Ir Europoje nėra tarsi vienos tautos, nėra vieningo politinio identiteto, taigi mes negalėsime niekada ES turėti vieningos demokratinės sistemos kaip po tokios, vienintelė demokratija, kuri yra prasminga čia yra nacionalinių valstybių demokratija, kur žmonės, tautos turi savo politinį identitetą. Visos demokratinės vyriausybės skirtingose valstybėse narėse yra skirtingos, struktūros yra skirtingos, tačiau kad šalis būtų laikoma demokratija, ji turi turėti vieną būdingą bruožą, būtent gebėti ne vien išrinkti vyriausybę, bet taip pat ir atleisti vyriausybę ir ją pakeisti kitą. Ir tai yra tas dalykas, kurio negalima padaryti ES. Komisija nėra renkama, o tai yra reali vyriausybė ES ir komisija negali būti atleista. Taigi vargu ar galima sakyti, kad ES veiksminga demokratija. Manome, kad ji kaip tik nėra užtikrinta. Vakarų šalių ir ES vyriausybės yra atsietos nuo savo pačių piliečių ir primeta jiems iniciatyvas, kurios piliečiams nepriimtinos, taip kaip pavyzdžiui klimato kaitos teisės aktai arba imigracijos teisės aktai. Vienintelė piliečių iniciatyva, kuri yra prasminga, tai išstoti iš ES ir Junktinėje karalystėje yra jau dabar vykdoma tokia iniciatyva. Ačiū. Dabar žodis ponui Šolcui. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, Aš pasirašiau e, po šiuo žodiniu klausimu. Manau, kad jis tikrai aktualus ir dabar vykstančios diskusijos tai ir patvirtina. Mes turime pasirūpinti, kad e, dokumentai, kurie yra patvirtinami, būtų gyvendinami. Reiktų šalinti didžiulės biurokratinės kliūtis. Pati iniciatyva turėtų tapti daug lankstesnė priemonė. Europos piliečių iniciatyvos tikslas buvo, nebuvo užtikrinti prioritetinę prieigą prie parlamento ar komisijos. Tai nėra mūsų visuomenės. E, funkcionavimo e, dalykas. Mes taip pat turime prisidėti. Kodėl, kodėlgi mes negalėtume piliečių iniciatyvos susijęti glaudžiai su mūsų darbu. Turėtų būti galimybė ir Europos parlamente pristatyti tas iniciatyvas. Ir tos iniciatyvos, kurios nevainikuojamos sėkme, e, galėtų tapti peticijomis. Piliečių iniciatyva yra tikrai labai nelanksti priemonė. Būtent tai ir atskleidžia šios diskusijos. Galiu pateikti konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, dabar e, e, kuriama iniciatyva dėl va, teisės į vandenį. Žmonės priešinasi siūlymams privatizuoti vandens tiekimo infrastruktūrą Europoje. E, ir daugelie šalių buvo pasiektas kvorumas, tačiau uh, Italijoje to nepavyko, nors Italijoje prieš pusantrų, me, prieš pusantrų metų buvo surinktas reikalingas e, sprašų skaičius. Dabar žodis ponui Molcer pusantros minutės. Pirmininkė. Europos piliečių iniciatyva galioja vienerius metus ir ji turėtų suteikti Europos piliečiams galimybę dalyvauti teisėkuros procese. Jos tikslas e, taip pat e, užtikrinti skaidrumo sklaidą, tačiau sukaupta patirtis parodo, kad kol kas tai nevyksta. Daugelis e, dalyvaujančių iniciatyvose skundžiasi dėl to, kad viskas labai brangu. Pavyzdžiui, Austrijos organizacijos atstovai teigia, kad laikotarpiu rengiantis iniciatyvai prieš brandolinę jėgainę jų galimybės buvo apribotos ir jie negalėjo tos iniciatyvos pradėti. E, sukurtos biurokratinės kliūtis, kurios daug kainuoja. Negalime su tuo taikstytis. Reikia e, paprastos sistemos, draugiškos naudotojams ir mūsų tikslas įgyvendinant šią iniciatyvą būtų užtikrinti kiek įmanoma platesnį piliečių dalyvavimą. Manau, jog būtų pavojinga Europos piliečiams e, suteikti viltį, įsivaizduoti, kad jie gali kurti ir gyveninti ES teisės aktus ir po to nesuteikti tokios galimybės. Reikėtų mąstyti apie tai, ar iniciatyvos, kurios yra pristatomos, neturėtų būti automatiškai komisijos perimamos ir svarstomos. Paimsime. Ponas Becker, ponė komisijos narė, ponios ir ponai, mes švenčiame vienerius Europos piliečių iniciatyvos gyvavimo metus. Manau, kad tikrai yra priežasčių švesti, nes nemažai žmonių iš įvairiausių šalių e, pasinaudoja šią galimybę. Buvo uh, iškelta 40 iniciatyvų ir aš, būdamas Austru, didžiuojasi tuo, kad mes prisidėjome prie tos priemonės atsiradimo. Komisijos tarnybos nedalyvavo šio projekto kūrimo pradžioje, bet jos aktyviai dalyvavo sukuriant e, internetinę parašų rinkimo sistemą. Nuo tos iniciatyvos e, pradžios praėjus 12 mėnesių galime apžvelgti, kas nuveikta ir kur reikia ką nors keisti ir tobulinti. Svarbiausias dalykas, svarbiausia kliūtis yra e, tai, kad žmonės dar nežino apie šią iniciatyvą. Ir čia tenka užduotis komisijai bei valstybėms narėms, skleidžiant informaciją apie iniciatyvą. Dar vienas nesmagumų šaltinis. Tai internetinė parašų rinkimo sistema iškyla techninių bei biurokratinių kliūčių. Ir manyčiau, kad reiktų panagrinėti štai kokią galimybę įdėkti vieno, vieno tipo kompiuterinę įrangą, kuri būtų vienoda visur. Ir Pavyzdžiui, žmonės e, norėję rinkti parašus turėjo laukti penkis mėnesius, kad gautų reikalingus dokumentus. Reikia užtikrinti, kad e, žmonės galėtų aktyviai dirbti darbą 12 mėnesių. Ir e, tas laikas turėtų pradėti tekėti tik nuo to momento, kuomet yra patvirtinama iniciatyva. E, Mane kai kas e, ir neramina praėjus metams po iniciatyvos įgyvendinimo. Kai kurie dalykai tikrai manęs netenkina. Pavyzdžiui, pirmoji iniciatyva, e, kurią iškėlus buvo surinktas reikalingas milijonas parašų, tai iniciatyva dėl vandens. Neatsitiktinai populistinės jėgos Europoje ypač aktyviai palaiko šią iniciatyvą. Žmonės kalba apie priverstinį, priverstinės e, priemonės vandens, e, teisės į vandenį srityje, tačiau tai nėra tiesa. Tie, kas labiausiai skatina šią iniciatyvą, iš esmės yra profsąjungų judėjimas Europoje. Tačiau mes neplanavome e, tos iniciatyvos panaudojimo būtent tokiais atvejais. Bendraudami su Europos profsąjungomis mes susidurėme su institucijos teikiama iniciatyva, o ne piliečių grupės pristatoma iniciatyva. Manau, kad būtų tikrai gerai, jei Europo, jeigu Europos profsąjungos apie tai pamastytų, susimastytų ir ateitie taip nedarytų nes taip e, atsiranda galimybė institucijoms piknaudžiauti šią iniciatyvą. Visose Europos šalise yra profsąjungų ir noriu labai aiškiai pasakyti, jog institucijos neturi piknaudžiauti šią iniciatyvą. Europos parlamentas didžiuojasi, kad piliečių iniciatyva egzistuoja, tačiau tobulinkime ją toliau. Ačiū dabar žodis poniai Gurma dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, komisarė kolegos, kadangi aš buvau šešėlinė viena iš pranešėjų rengiant šią priemonę, man labai malonu apie tai dabar kalbėti. Piliečių iniciatyva yra revoliucinė priemonė, e, transnacionalinės dalyvavimo demokratijos priemonė, kur leidžia išgirsti piliečių balsą tuo metu, kai to labiausiai reikia. Iniciatyvų kol kas pateiktų skaičius ir tai, kad e, jos atstovauja naujas idėjas, mane nutikė optimistiškai. Aš manau, kad Europos piliečiai iš tikrųjų pamatė šios priemonės pridėtinę vertę, tačiau šie pozityvūs dalykai neturėtų užtemdyti e, techninių problemų. Ir likusi iššūkių, žinoma, žinojame, rengdami reglamentą, kad e, brendame į nežinomą vandenį. Tokia priemonė niekur nebuvo naudojama tokiu plačiu mastu internetinio rink, e, parašų rinkimo problema iš dalies buvo išspręsta padedant komisijai, tačiau turime rasti tvarų sprendimą. Ta pati galima pasakyti ir apie tinkamą balansą tarp domenų apsaugos ir e, draugiškumo vartotojams. Aš suprantu, kad kai kas prašo peržiūrėti reglamentą, tačiau aš manau, kad tai yra per anksti. Mums reikia pilno įvertinimo prieš e, pradedant tokį procesą. Aš džiaugiuosi komisijos pastangomis iki, dėtomis iki šiol, pavyzdžiui, e, pratesti pirmosiams iniciatyvoms parašų rinkimo laikotarpį, kuomet kilo didžiausios techninės problemos. Ir noriu pabrėžti, kaip svarbu vienodai visus traktuoti. Daug ką galima padaryti, peržiūrint e, reglamentą 15 metais ir atsižvelgti į patirtį kad parašų rinkimas internetu būtų lengviau prieinamas ir pradėti diskusiją apie centralizuotą procesą. Be to turime e, sumažinti kaip galima daugiau e, iniciatyvų kaštus. Turime e, geriau bendradarbiauti tarp Europos institucijų ir informacijos tarnybų, tačiau taip pat daugiau bendradarbiauti ir tarp valstybių narių. Aš buvau nusivylusi, kad viena valstybė narė blokavo sprendimą E, pratesti e, rinkimo laikotarpį. Turime daryti viską, kad iniciatyva taptų e, sėkminga demokratijos priemonė. Aš kreipsiuosi galim, pasinaudosiu galimybę kreiptis į piliečius, kurie sėdi čia taip pat ir klausosi mūsų ir paraginti juos pasinaudoti šią galimybę. Ir dabar Žodį suteikiu ponui Rinaldi dviems minutėms 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė Cecilija, ponios ir ponai, kalbame apie vieną iš nedaugelių priemonių, kuri yra tiesioginis ryšys tarp piliečių ir Europos iniciatyvų. Kalbame ne tik apie Europos piliečių metus, bet ir apie tą laikotarpį, kuomet žmonės žmonių pasitikėjimas ES buvo ypatingai sumažėjęs. Taigi piliečių iniciatyva yra ginklas, kuris turi galimybę tapti ypatingų ginklų. Aš dalyvavau vienoje pirmųjų iniciatyvų pluralizmas informacijoje, teikiant informaciją. Parlamentas e, patvirtino idėją buvo balsuojama ir e, balsai pasiskirstė lygiai ir tuomet nebuvo galima nieko padaryti. Būtų buvę daug geriau, jeigu būtų galėję pasakyti piliečiams, kad per jų iniciatyvą būtų galima išspręsti problemą, kurios negalėjo išspręsti institucijos. Aišku, kad tai yra susijęs e, klausimas su žiniasklaidos pluralizmu. Tai yra labai e, svarbu ES tapatybei. Taigi ką darome, kad pagerintume piliečių iniciatyvos idėją. Rengėme šią diskusiją, kuri mums leidžia įvertinti pirmosius metus ir pakalbėti apie galimas pakeitimus. Aišku, kad, e, kad e, turint atviro kodą e, programinę įrangą, kuri kartais turi pradinių problemų, E, ją ja, ypatingai lengva naudotis. Tai aišku, kad yra ką tobulinti. Taigi tam visam tai reikia šiek tiek laiko, šiek tiek pinigų, kalbam apie sertifikavimo, verifikavimo sistemas. Čia irgi sudėtingi dalykai, techniniai, teisiniai dalykai. tam, kad būtų užregistruoti ir verifikuoti piliečių parašai. Šį darbą, aišku, galima palikti komisijai, tačiau čia turime skleisti informaciją piliečiams apie šią puikią priemonę, kad jie žinotų apie ją, kad biurokratiniai techniniai aspektai nebūtų didelės kliūtis, kurios surgdytų naudoti priemonę, kurie yra vienas geriausių dalykų esančių Lisabono sutartyje. Ačiū, turiu pana Auken. Mes. E, aš, aš dirbu peticijų komitete ir žinau, kokios yra galimybės piliečiams dalyvauti mūsų darbe. Ir e, svarbiausia, jiems suteikti tiesioginę galimybę daryti įtaką mūsų darbui noriu kai ką pasakyti Nikolo. E, tie ištekliai neturėtų tapti kliūtimi. Ir reikėtų pas, panalizuoti viską ir pasirinkti geriausią problemų sprendimo būdą. Manau, kad mums reiktų peticijų komitete sukurti bendresnių įgaliojimų komitetą ir galbūt E, taip pat kiti komitetai e, pagal e, konkrečias sritis dalyvautų šiame darbe. Ir taip mes parodytumėm žmonėm, kad mes rimtai priimame šią iniciatyvą. Žmonės gali turėti didelį įtaką, tačiau negalime jiems teikti, kad jie gali priimti sprendimus. Tai būtų neteisinga. Toliau, ponė Demartinė, dviems minutėms. Pane pirmininkė, aš čia naujokė, todėl aš e, norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte man žodį pirmą kartą. Dabar pereisiu prie savo gimtosios italų kalbos. Europos piliečių iniciatyva yra itin reikšminga tokiu metu, kai trūksta pasitikėjimo Europą. Tačiau yra tam tikrų problemų susijusių su komunikacija ir biurokratija kaip jau ir buvo šiandien pastebėta. Ir aš noriu pateikti praktinį pavyzdį iš mano gimtosios šalies, Italijos. Viešai vandens iniciatyva, kaip girdėjome, po vos keleto mėnesių surinko 25 tūkstančius parašų. Taip pat 2011 eh, buvo pateikta kita iniciatyva, kuri surinko vieną milijoną parašų. Ir yra tam tikrų netitikimų ar parašų rinkimo skirtumų tarp nacionalinių iniciatyvų ir ES iniciatyvų. Žinau, kad buvo taip pat pateikta iniciatyva dėl piliečių iniciatyvos supaprastimo. Tai skamba vos ne kaip pokštas. Uh, bet aš galvoju, kad tai tik parodo, kokios, ką gali padaryti biurokratinės problemos. Aš tikiuosi, kad jos bus greitai išsprendžiamos. Ačiū, ponė Martinė. Dabar, ponas Šimanskiai. Praeitų metų rugsėjo mėnesį su kitų valstybių narių partneriais mano partija pradėjo rinkti parašus dėl Europos piliečių iniciatyvus. Tai vadinamas stop paketas energetikos ir klimato kaitos rytyje. Ir mūsų iniciatyvą parengė tūkstančiai um, organizacijų ir um, tūkstančiai piliečių. Ir Lisabonos sutartyje numatyta piliečių iniciatyva yra sėkminga ir tai būtų vienas sėkmingų pavyzdžių, tačiau matome, kad yra susijusių su jos įgyvendinimu kliūčių ir tos kliūtis susijusios pirmiausia su parašų surinkimu internete ir komisija neužtikrino tokių sprendimų, kurie būtų lengvai įgyvendinimi. Ir nors e, iš tikrųjų aktyviai dalyvauja institucijų, e, institucijos užtikrinant iniciatyvos veikimą, vis dėlto iki galo neužtikrinama teisė veiksmingai piliečiams teikti savo iniciatyvą. Turi būti atitikti tam tikri reikalavimai susijęs su duomenų rinkimu ir apsauga. Ir svarbu, kad tai nekeltų didelių sąnaudų. Taip pat e, yra kliučių susijusių su tuo, kad e, nėra konkrečios informacijos apie valstybių narių lygmenių egzistuojančias informacinės sertifikavimo sistemas, kurios leistų rinkti piliečių parašus internetu. Taigi svarbu paprastinti registracijos internete procedūras ir kaip buvo sakyta jau šiandien anksčiau, svarbu, kad inicijatoriai ir piliečių atstovai turėtų demokratinę galimybę pristatyti savo argumentus Europos parlamento forume. Ir tai ne vien tik tai būtų toks tinkamas sprendimas, bet ir pati iniciatyvos esmė. Ačiū žodis ponui Bėriui. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungoje diskutuojama svarbiomis temomis, rengiami streikai, kalbama apie tai, ar galima turėti vieningą valiutą Europos Sąjungoje, neturint vieningos finansinės sistemos ir kiti klausimai yra diskutuojami ir sprendžiami ir mūsų piliečiai tikrai norėtų dalyvauti sprendžiančios klausimus. Tačiau problema tame, kad šis instrumentas, apie kurį kalbame, nepadeda jiems dalyvauti. Realiai jis blokuoja piliečių dalyvavimą. Tai mes, pavyzdžiui, nebuvo e, leista patvirtinti iniciatyvos susijusios su bankais. Ir svarbu nuspręsti, ar realiai piliečiams yra suteikta galimybė imtis iniciatyvos. Piliečiai turi turėti teisę į iniciatyvą, jie turi turėti teisę pasisakyti ir tiesiogiai dalyvauti priimant sprendimus. Apie tai reikia kalbėti ir dar daug reikia nuveikti, kol tai bus pasiekta. Ačiū, ponas Buliau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, mėly kolegos. Europos piliečių iniciatyva yra puikia priemonė skirta piliečiams, tačiau ją riboja administracijos darbo kliūtis bei biurokratinės kliūtis. Iš 30 iniciatyvų iniciatyvų, kurios buvo pristatytos, e, visos buvo laikomos primtinamis, tačiau nei vienoje nepavyko surinkti reikalingo skaičiaus prašų milijono parašų. Aš Aš esu prieš e, visišką šios iniciatyvos reformavimą, kaip, kole, kaip siūlo kolegos. Reiktų vengti e, neteisingų, e, netinkamų iniciatyvų tikimo, kaip pavyzdžiui, žinome pavyzdžių iš Junktinių valstijų, kur žmonės siūlė e, sukurti centrą skirtą žvaigždžių karų filmui. Kai kurie kolegos kalbėjo apie vieną parlamento darbo vietą. Manau, kad tai taip pat nebūtų e, produktyvi iniciatyva, nes ji prieštarautų sutartims. Reikia kad iniciatyvos būtų teikiamos piliečių, o ne būtų išnaudojamos kovoti su teisės aktais. Todėl mūsų pasiūlymas turėtų tarnauti visiems, o ne kažkieno atskiriams interesams iniciatyvų organizatorių patirtis atskleidžia, kad kliučių yra, bet jas galima įveikti. Komisija turi tobulinti materialinę bazę bei kompiuterinę programą. E, taip pat reikėtų užtikrinti asmen, asmens duomenų apsaugą, e, supaprastinant e, tapatybei keliamus, parašų rinkimo tapatybei keliamus reikalavimus. Taip pat reikėtų nesu, nesumenkinti, nesusilpninti tos iniciatyvos. E, parašų rinkimo 12 mėnesių laikotarpis turėtų, pras, būti pras, turėtų prasidėti nuo momento, kuomet e, iniciatyva patvirtinama kaip priimtina. Ir patys peticijų autoriai teigia, kad kai kartais sunku e, surinkti reikalingą parašų skaičių, tačiau e, reikia, vieno, kad vienodi reikalavimai galiotų visiems ir, visum, ir visur. Ir mes kalbame apie pilietinės visuomenės veikėjus ir reikėtų su jais konsultuotis. Noriu užbaigti, e, užduodamas keletą klausimų. Ar reiktų tobulinti šią piliečių iniciatyvą? Pavyzdžiui, ir dabar kaip tik yra teikiama iniciatyva šiuo klausimu. E, Europos komisija akcentavo Europos pilietybės metais pilietybės aspektus. Man atrodo, kad reiktų e, nepadaryti šios iniciatyvos paradoksaliu reiškiniu. Dabar žodis ponui bus tinaru vienai minutiai, ponė e, komisijos narė, ponė pirmininkė. Mes švenčiame pirmasias Europos piliečių iniciatyvos metinės. Tai yra dalyvaujamosios demokratijos priemonė. Ji dar tik pradedama įgyvendinti, bet ji yra, ir yra gana sėkminga. Komisija minėjo, kad iškelta iniciatyva dėl teisės į vandenį, e, surinkta milijonas parašų ir toliau renkami parašai. Europos parlamentas e, buvo labai reikšmingas rengiant teisės aktą dėl piliečių iniciatyvos, nes du traždalius e, visų teisės aktų e, nuostatų pateikėme mes. Turime džiaugtis, kad prisidėjome prie tokio sėkmingo teisės akto e, parengimo. Draugės su kolegomis peticijų komitete mes suvaidiname tikrai svarbu vaidmenį kovodami už, šį, už šią priemonę. Norėčiau paraginti komisiją detaliau išnagrinėti, kokią riziką kelia šios priemonės išnaudojimas kai kuriuose valstybėse nacionalistiniai propagandai skleisti. Ir norėčiau paraginti valstybės narės suteikti daugiau galimybių piliečiams iš, pasinaudoti šią teisę. Pone Anderson. Europos piliečių iniciatyva nebuvo tokio plataus poveikio, kaip mes tikėjomės. Aš esu dalyvavusi nemažai nemažame skaičiuje parašų rinkimo akcijų ir ši iniciatyva yra tikrai nedraugiška, nepalanki vartotojams iš visų, su, kuriam, su kuriamis esu susidūrusi. Ji neturėtų būti tokia ir dėja iniciatyvoje negali dalyvauti ne ES piliečiai. Taip pat milijonai ES piliečių gyvenančių už ES ribų, taip pat ir daugybė airių piliečių, kurie buvo priversti emigruoti ir kuriems ypač aktualūs kai kurie Europos politikos aspektai. Mes toliau atidžiai stebėsime tos iniciatyvos įgyvendinimą ir prireikus teiksime pasiūlymus ją reformuoti ir siūlysime, manau, kad reiktų siūlyti ir iniciatyvą dėl vienos parlamento darbo vietos ir nustoti švaistyti išteklius keliaujant į Strasbūrą. Noriu pasinaudoti galimybę pasveikinti čia e, esančias Europos parlamento lankytojų grupės ir atkreipiu jų dėmesį į čia vykstančias diskusijas. Kalbame apie priemonę, kuri yra jūsų rankose ir kurią galite pasinaudoti. Dabar žodis ponui Jakolino. Keturioms minutėms. Grazie, signora Presidente, signora. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Europa turi būti pagrista piliečių teisę e, pasinaudoti tokią priemonę, tai yra teisėkuros iniciatyvos teisę. Klausiausi kolegų ir komisarės Malmstram ir man nekyla jokių klausimų, kad šis procesas susidūrė su tam tikromis problemomis. Kai kurios valstybės narės elgėsi ne pačiu geriausiu būdu, teikiant piliečiams informaciją, yra biurokratinių problemų, o programinė įranga naudojama e, šioje iniciatyvoje sukėlė tam tikrų problemų, nors po to ir buvo padaryta tam tikrų pakeitimų. Taigi mums reikia visą sistemą peržiūrėti, tai aišku iš šio ryto diskusijos ir turime užtikrinti, kad biurokratija nenugalėtų mūsų piliečių troškimų, nes tai yra e, gera priemonė pačiai komisijai. E, jos darbas gali būti praturtintas e, piliečių indėlio dėka. Valstijos narės ir taryba turėtų pasinaudoti patys šią priemonę, nors kol kas tokių poslinkių nesimato. Kai kurios iniciatyvos buvo sėkmingos, pavyzdžiui, teisė į vandenį iniciatyva, iniciatyva dėl pagrindinių teisių ir laisvių. Tai yra dalykai, kurios, kuriais galėtų piliečiai naudotis laisviau. Kalbama apie tas sritis, e, kurios yra arčiausiai piliečių, arčiausiai žmonių, jie gali teikti e, tiesiogos iniciatyvas tose sritise. Tačiau turime užtikrinti, kad e, visur čia būtų tikras europinis aspektas. Tuomet piliečiai galėtų padėti formuoti Europos darbo tvarkę ir įtraukti tuos prioritetus, kuriuos jie norėtų matyti nes institucijams ne visada tai pavyksta padaryti. Taigi mažiau biurokratijos, daugiau lankstumo, renkant e, parašus internetu. Apie tai jau girdėjome. Negalime šaipytis iš piliečių, kaip e, pasteikydavo kai kada anksčiau. Turime užtikrinti, kad e, teisės aktų garantuojamos teisės būtų panaudojamos lengviau ir turime užtikrinti, kad prieiga prie būtinos informacijos, kad būtų galima pradėti iniciatyvą, būtų palengvinta. Ir visą tai būtų papildoma nauda. Jeigu norime Europos, kur girdime piliečių balsai, ypač jaunesnių piliečių balsai, turime atminti tą spragą tarp institucijų ir žmonių, menamą spragą. ir turime įrodyti, kad jau žmonės taip pat gali formuoti ES darbo atvarkę. Baigdamas noriu pasakyti, kad ponia Malmström e, visada demonstravo didelį pasižymą mums padėti šiame procese, tačiau dabar komisija turi viską tobulinti kaip galima greičiau, kad valstybės narės būtų taip pat raginamos prisidėti, pagelbėti ir supaprastinti šį reglamentą ir jį reikia supaprastinti, nes jis yra demokratinio piliečių dalyvavimo Europoje dalis. Ačiū. Pone Gijom. Pone pirmininkė, ačiū. Noriu taip pat aptarti piliečių iniciatyvos įgyvendinimą. Tai yra tikrai dar nesenai atsiradusi priemonė bet ji prisideda prie demokratijos Europoje. Kaip jau buvo pastebėta, Europos parlamentas labai glaudžiai dalyvavo e, rengiant šią iniciatyvą. Ir visi kalbėję e, taip pat aptarė e, susijusius klausimus ir problemas, taip pat dar ne visiškai ištirtas sritį, kokiu vaidmenį vaidina vyriausybės, taip pat asmens duomenų klausimą, e, terminų, vėlavimų e, klausimą. Išsakyta kritika yra įprastinė ir bet svarbiausia mums yra užtikrinti, kad atlieptume į piliečių būkštavimus reikėtų informuoti apie tuos atvejus, kuomet bandome piknaudžiauti šią iniciatyvą. Ir tik tai labai gerai organizuotos grupės, kitaip sakant, lobistų grupės e, įveikia iki, iškylančias kliūtis ir kartais e, siekiama individualių interesų. Reikia siekti, kad piliečiai turėtų galimybę dalyvauti Europos e, politinių sprendimų prieimimo procese. Manau, kad vyriausybės turėtų dėti daugiau pasakų, kad būtų skleidžiama informacija apie šią priemonę. Pavyzdžiui, aš pasigendu tarybos deklaracijos šiuo klausimu e, dėl Europos piliečių iniciatyvos. Madame Zaborska. Dabar žodis poniai Zaborska dviems minutėms. Uh, merci, madame la prezidente. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Kaip jūs ir pasakėte savo įžanginėme pasisakymę, komisija nusprendė uh, E, pratesti devinių pirmųjų iniciatyvų parašų rinkimo terminą, kad piliečiai galėtų užbaigti darbą. Kaip sakėte, dabar nustatyta data lapkričio pirmoji. Jei taryba e, nepritars tam siūlymui ir jei nacionalinės varst... vyriausybės nežinos, kaip e, dirbti, kaip, kaip užtikrinti parašų rinkimą, kas bus daroma? Taip pat tar, reikia pasakyti, kad taryba gali anuliuoti kai kurias piliečių iniciatyvas. Aš kreipiuosi į ES tarybą ir norėčiau sulaukti nedelstino atsakymo į e, savo parlamentinį klausimą. E, žinau, e, žinau kad parlamento nariai ir turi teisę į atsakymą per tris savaitės. Dabar jau praėjo daug daugiau laiko. Ir e, aš norėjau sužinoti, kaip bus su tomis devyniomis e, piliečių iniciatyvomis. E, manau, kad terminai, parašų rinkimo terminai yra svarbus klausimas, kad tai yra esminės teisinės svarbos klausimas. Pone komisijos narė, noriu Kreipiuosi į komisiją ir tarybą ir e, pagidauju, kad šios dvi iniciatyvos susitartų ir kad pirmosios, pirmosiams piliečių iniciatyvams neiškiltų e, anuliavimo grėsmė dėl iškilusių kliūčių. Dabar žodis ponui Martin. Much, Ačiū, Ačiū pirmininkai, kaip ir kiti parlamento nariai, manau, kad piliečių iniciatyva turi galimybę sukurti tą erdvę, kur piliečiai galėtų rengti dialogą su institucijomis. Tai taip pat yra galimybė įvairių šalių piliečiams e, kartu e, prisijungti prie transnacionalinių e, interesų. Skirtingai nuo pono Batino, aš, egzistu, aš manau, kad egzistuoja europinis demosas. Aš džiaugiuosi komisarės pasisakymų šįryt, man atrodo, kad yra atsidavusi šiai piliečių iniciatyvai. E, todėl aš prašau komisiją padaryti keturis dalykus. Prašau toliau bandyti supaprastinti ir pagerinti technologiją, toliau ieškoti būdų, kaip sukurti centralizuotą internetinę platformą piliečių iniciatyvai. Malonu buvo išgirsti, kad jis sakė, kad e, su Junktinė karalystė ir Airija jie aptars galimybę sumažinti ribą piliečių dalyvavimą iš tų e, valstybių narių, jeigu jie gyvena ne savo šalyje. Ir galiausiai kartu parlamentas ir komisija turi daugiau e, daryti, kad informuotų piliečius apie šią iniciatyvą. Ir kartu mes su valstybės varės turime dirbti e, labiau pritraukti, susilaukti paramos iš valstybės narių. Ačiū, ponė Martinai. Toliau ponas Anišinas. Pone Senišin, jos, man atrodo, nėra salėje, todėl dabar pone Estrela vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Lisabonos sutartis sustiprino atstovaujamą ir dalyvaujamą demokratiją. Ir Europos piliečių iniciatyva yra labai pozityvi priemonė, tačiau, kaip jau ir buvo pasakyta, šiandien mes turime supaprastinti jos taisyklės ir procedūras, kurios yra sunkiai taikomos. Todėl mes sveikiname visas pastangas, kurias deda komisija ir kurias gali padėti komisija, kad užtikrintų piliečių dalyvavimą sprendimų prieimimo procese, formuojant Europos politikos kryptis. Dabar yra Europos piliečių metai, taip pat metas, kai Europa išgyvena ne tik ekonominę, bet ir politinę ir vertybių krizę. Ir dabar yra itin svarbu stiprinti dialogą tarp ES institucijų, politikų ir piliečių. Šis dialogas turi leisti mums nubrėžti Europos tolesnė vizija, kurie atitiktų piliečių lūkesčius ir taip pat suteikti galimybę piliečiams dalyvauti formuojant uh, Europos projektą ir mes turime įsiklausyti į tos signalus, kuriuos siunčia piliečiai apie tai, kas vyksta Europoje ir jų valstybėse narėse ir turime įsiklausyti į piliečius net ir tada, kai jie vyksta į demonstracijas gatvėse. Ačiū, ponė Kleogekuš, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Mes manome, kad reikia skatinti ES piliečių aktyvesnį dalyvavimą. Tai yra itin svarbu. Piliečiai turi turėti galimybę dalyvauti diskusijose, kurios yra dėl klausimų susijusių su jų kasdieniniu gyvenimu turime suteikti galimybę pasisakyti ir tiems piliečiams, kurie paprastai susilaiko nuo dalyvavimo tokiuose iniciatyvose. Būtent tam ir skirta ši priemonė. Mes e, siekiame patraukti visų piliečių dėmesį, suteikti visiems galimybę pasinaudoti to veiksmingų įrankių formuojant mūsų ateitį. Tačiau tebėra tam tikrų techninių problemų, kurios turi būti išspręstos ir patobulintos, patobulinti techniniai sprendimai. E, jeigu 30 iniciatyvų buvo pateikta ir tik viena pavyko tik vienai pavyko surinkti vieną milijoną parašų, tai reiškia, kad tikrai ne viskas taip sklandu, kaip norėtųsi. Ačiū, pono Kleva Kiekuš, toliau ponas Koferatė. Ačiū, pirmininkė ir komisijos narė. Lisabono sutartyje buvo nuspręsta įsteigti tokią priemonę, kuri priartintų ES piliečius prie Europos. Ir žinome, kaip svarbu yra tai dabar, kai išgyvename ekonomikos krizę. Iš tikrųjų, milijonai piliečių patiria sunkumų ir todėl priešiškai žiūri institucijas, kurios ne visada įstengia patenkinti jų poreikius ir sureaguoti į jų poreikius. Tačiau mes turime atsižvelgti į priemonės potencialą. Bet taip pat negalime ignoruoti ir trūkumų. Ir tai jau buvo pasakyta šiandien. Taigi, pirmiausia, reikėtų peržiūrėti mums šią priemonę 2015 metais. Tai buvo siūloma bent jau, bet man atrodo, tai per vėlų reikia tai padaryti anksčiau. Dar viena problema tai, kad apie šią priemonę mažai žinoma ir tai yra labai keista. Piliečiai tiesiog nežino, kad egzistuoja tokia veiksmi, jiems mm, palanki priemonė. Taigi reikia didinti informuotumą. Ir trečia, reikia užtikrinti, kad tos iniciatyvos, kurios yra siūlomos, mm, taptų teisėkuros dalimi. Piliečiai iniciatyvos dėka atkreipė dėmesį į tam tikras temas, kurių turi imtis ES. Taigi galiausiai visa tai turi vesti prie atitinkamų teisės aktų kūrimo ir tų klausimų reglamentavimo. Ačiū ponui Koferatė. Dabar ponas Papaniko Lau. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στα όσα υπόθηκαν να προσθέσω κι εγώ μετά... Ačiū, ponė pirmininkė. Išnagrinėjęs, išklausęs e, e, išvadų ir aptarus e, darbų, atliktų darbų suvestinę, galima daryti išvadą, kad buvo pristatytos labai svarbios iniciatyvos ir tai rodo, kad piliečiai nori tapti kai kurių e, sumanimų savininkais. Ir e, kai kurias iniciatyvas komisija vertina pozityviau netgi nei valstybės narės. E, šios iniciatyvos galimybė buvo numatyta Lisabonos sutartyje. Ir šiuo laikotarpiu, kuomet e, ypač abejojama ES e, ekonominiais, politiniais privalumais, e, ypač svarbu, kaip sakė ponas Koferati, ne, ne tik pasakoti žmonėms apie tokią galimybę, bet ir užtikrinti, kad bent jau dalis tų iniciatyvų virstų teisės aktais. Toliau ponas Zuer. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos ateitis e, priklausys nuo to, ar jai pavyks skleisti, platinti demokratijos erdvę. Mums reikia e, svarbių sprendimų, kad tai būtų įmanoma, kad erdvė būtų plečiama. E, Į piliečiams suteikta dalyvaujamosios demokratijos priemonė, piliečių iniciatyva. Tačiau e, jos įgyvendinimas e, yra sudėtingas. E, parašų rinkimo reikalavimai yra paremti demagogiškais reikalavimais. Ir E, yra reikalavimas, kad, kad parašus, kad pasirašantis asmenys e, gautų tam, tikrą, e, tam tikras pajamas. Kaip jūs, ką jūs pasakysite 2014 sausio mėnesį, kai sulauksite iniciatyvos, kuri jums nebūtinai labai patiks? Dėkuoju, varzu, panie Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau, kad piliečių iniciatyva iš tikrųjų būtų piliečių instrumentas. Tų piliečių, kurie be rinkimų neturi kitų instrumentų dalyvauti teisėkuros procese. Tai nėra priemonė politikams, tokiems kaip mes, esantys šioje salėje. Mes teisėkurą turime užsimti čia, parlamente. Taigi mane neramina tai, kas buvo pasakyta čia apie tai, kad parlamento nariai turėtų inicijuoti parašų iniciatyvose rinkimų. Aš norėčiau, kad mes nepasiglimštume tos erdvės, kuri buvo sukurta kitiems. Ta pati galima pasakyti ir apie profsąjungas, kaip sakė panas Bekeris. Ta pati galima pasakyti ir apie mm, galingas lobistinės organizacijas. Jos taip pat turi savas priemonės. Taigi nepasimkime tos erdvės, kuri yra skirta piliečių balsui, o ne politinėms frakcijoms, interesų grupėms. Galbūt, galbūt Iš tikrųjų reikės tobulinti piliečių iniciatyvą, tačiau mes turime dalyvauti tik tai informuodami apie šią priemonę su visais jos trūkumais, bet būtent apie tokią priemonę, kokia egzistuoja dabar. Pone Kalenbach. Ačiū, komisarė. Aš taip pat džiaugiuosi šią priemonę, kuri leidžia aktyviai įtraukti piliečiams dalyvauti. Aišku, yra e, pradinių problemų ir dėkuoju komisijai už parodytą lankstumą, tačiau diskusijos pabaigoje e, gerai būtų apžvelgti viską, kas vyksta. Aš džiaugiuosi, kad yra visuomenės atstovų galerijoje e, kurie klausosi šios diskusijos, tačiau mes turime skleisti informaciją kad e, žmonės daugiau žinotų apie šią priemonę e, ir man rūpi tai, kad galimybės renkti konsultacijas ir viešosius klausimus galėtų būti susijętos su piliečių iniciatyvomis. Man atrodo, ši priemonė dar nenaudojame pakankamai. Ir galiausiai norėčiau pamastymui pasakyti, kad e, kasdienėme parlamentarų darbe mes turime per mažai laiko e, dirbti su piliečiais. Todėl tai aš norėčiau paprašyti pergalvoti mūsų darbo struktūrą tą prasme. Aš e, norėčiau daugiau e, laiko skirti darbui su piliečiais. Ačiū toliau, panas Luhanas. Ačiū, pirmininkė. Po pirmųjų Europos priečio iniciatyvos egzistavimo metų rezultatai rodo, kad iš 40 iniciatyvų tik viena viršijo 1 milijono parašų ribą. Aš džiaugiuosi komisijos lankstumu šią prasme. Praėję metai pademonstravo, kad procedūra yra labai sudėtinga ir dėja nėra suderinta skirtingose valstybės narėse, kad neskurtume kličių, kurios ribotų piliečių dalyvavimą šiame procese. Turime suderinti visus procesus ir kriterijus nacionalinių lygmenių ir sukurti uh, lankstesnę ir saugesnę interneto platformą. Šią prasme taip pat turėtume pagalvoti apie sistemos centralizavimą. Na, o komisija čia turėtų būti na, atsakinga. Ir trečia, turėtume sukurti kontaktinius informacijos centrus piliečiams ir konsultavimosi galimybės valstybės narėse. Ačiū, ponė Luhonai. Baigiame spontaniškų prasistasimų procedūrą ir vėl žodis komisijos nariai. Ačiū, ponios ir ponai, už šią svarbę diskusiją. Piliečių iniciatyva yra labai svarbi, čia visi sutinkame. E, priemonė padinti stiprinti demokratiją ir įtraukti piliečius, leisti jiems daryti įtaką e, jiems rūpimiems europiniams klausimams, nepriklausomai nuo to, kur jie gyventų. Ir mes tikimės, kad labai greitai viena šių iniciatyvų formaliai paklius ant komisijos stalo, kad mes galėtume pradėti dirbti su jomis. Taigi procesas buvo gana sėkmingas, tačiau, kaip sakėte, jūs ir aš minėjau, yra tam tikrų problemų, vaikiškų lygų, kai kurios susijusios su sprendimės problemomis, kurias reikės spręsti, visi esame už tai atsakingi, komisija pateikė pasiūlymą, jūs su taryba kaip teisės aktų rengėjai surengė, sukūrėte tą sistemą, kaip ji turi veikti. Komisija yra pasirengusi ir toliau e, laikyti parašų rinkimo sistemą, Tai yra laikinas neįdėlus sprendimas, bet tikimės, kad jis e, bus naudingas, kol rasime nuolatinį sprendimą. O klausimas, ar reikia sukurti centralizuotą sistemą ar ne, yra labai svarbus. Ir aš girdėjau įvairias nuomonės šiuo klausimu. Šioje diskusijoje komisija, aišku, e, sutinka, kad e, reikia sumažinti valstybių narių ribas ir reikalavimus dėl duomenų, kad visi piliečiai iš tikrųjų galėtų dalyvauti šiame procese. Mes taip pat e, kontaktuojame su valstybės narėmis, kad būtų pratesti terminai. Kaip sakėte, ne vienas iš jūsų dialogas vyksta gana konstruktyvus ir esu įstikinusi, kad rasime sprendimą labai greitai. Jūs e, klausėte apie iniciatyvą, kurioje aš pati dalyvavau. Man atrodo, kad mano nuomonė yra labai aiški ir gerai žinoma. E, atsakymas jūsų klausimą yra tai, kad sutarties pakeitimai nėra E, yra toje sferoje, kas galima būtų, kas yra siūloma per piliečių iniciatyvas. E, iš esmės, kiekvieni, kiekvieni metai turėtų būti piliečių metai. Tačiau būtent šie konkretus e, piliečių metai turi būti rimtas reikalas. Aišku, kad visa pirmininkė Reding, pana Šefkovičius, aš pati, visi mūsų kolegos labai aktyviai keliauja po valstybės narės lankosi studentų organizacijose, mokyklose ir visi kalba apie, apie iniciatyvų galimybę. Ta darysime ir toliau, nes tai yra puikiai iniciatyva. Jūs kaip rinkti žmonių atstovai turite atsakomybę ir e, kalbėti apie tai. Na, o dabar artėja rinkimų kampanija, kitais metais tai yra puikia proga apie tai kalbėti taip pat. Visi kartu turime padaryti viską, ką galime, kad iniciatyva veiktų geriau, turime skleisti informaciją, nes iš tikrųjų tai yra labai galinga priemonė. Labai ačiū už šią diskusiją, galite būti e, užtikrinti, kad mes pertiksiu jūsų diskusijos rezultatus vicepirmininkui Šefkovičiui, mes seksime šio, e, šį procesą ir toliau. Ir galėsime vėliau su jumis vėl tai aptarti. Ačiū, ponė komisijos narė. Aš tikiuosi, kad galerijoje esantis lankytojai viską išgirdo ir teisingo suprato. Ir e, ta iniciatyva skirta jums, tai galimybė jums dalyvauti e, sprendimų prieimime, diskusijos.